stengiasi įveikti bet kurias, net ir mažiausias e, problemas. Aš dabar siūlyčiau užbaigti diskusijas šiuo klausimu. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas tai yra Chichester pranešimas dėl peticijų komiteto veiklos 2011 metais. Norėčiau suteikti žodį kolegai Čičester. Pirmininkė, komisarė, dėkuoju už tai, kad suteikėte e, žodį ir aš su didžiuliu malonu pristatau šią, šį pranešimą parlamento nariams. Norėčiau informuoti apie komiteto veiklą 2011 metai. 416 mes peticijų priėmėme, kurios buvo netinkamos ir taip pat virš tūkstančio priėmėm peticijų, kurios buvo priimtos ir tinkamos. Tose peti... mūsų pranešime yra pateikta informacija apie peticijų turinį, apie temas, kurios buvo nagrinėjamos Peticijos dažniausiai iškėlė svarbiausius valstybių klausimus. Svarbiausi dalykai buvo vidaus rinka, mm, aplinkosauga. Uh, Ir pagrindinės teisės. Ir dažniausiai piliečiai iš Vokietijos pateikė pat peticijas. Antroje vietoje pagal aktyvumą buvo Ispanija, o po to E, Italija. Tai yra trys valstybės, kurios e, kėlė ypatingai daug temų, tai yra Ispanija ir Vokietija kėlė dažniausiai tas pačias e, problemas. Taip pat ir mano šalies atstovai, Junktinės karalystės atstovai taip pat buvo pakankamai aktyvus, jie patenka į šeštą arba septintą aktyviausių šalių šio sąrašą. Taigi Junktiniai karalystiai taip pat yra pakankamai daug dėmesio skiriama peticijoms. Taip pat norėčiau paminėti keletą temų, kurios atsispindi pranešime. Pirma, ES piliečių teisė įsigyti turtą. Ir tie asmenys dažnai kelia klausimus dėl savo turto likimo kitose valstybėse. Minėtų laikotarpių 70 peticijų buvo pateikta dėl Ispanijos, es, Ispanijoje esančio turto ir tik tai vienintelė peticija buvo e, susijusi su Ispanijos piliečio teisėmis į turtą. Taip pat reikėtų pasakyti, kad daugėja peticijų, kuriuose iškeliami klausimai nebūtinai susijęs su ES kompetencija. Galbūt tai yra papildoma informacija mums, kad žmonės kelia problemas, kurių sprendimui atrodo Mm, nėra galimybių savo valstybėje. Taip pat norėčiau pasidžiaugti parlamento sprendimu sukurti aišku konkretų peticijų komiteto portalą internete, kad būtų galima piliečiams stebėti peticijų nagrinėjimo procesą veiksmingiau. Taip pat mes džiaugiamės konstruktyvių bendradarbiavimų tarp uh, peticijų komiteto ir ES ombudsmeno tarnybos. Mes e, šiai tarnybai e, teikiame pagalbą, ypač kai susidurėme su netinkamu administravimu ir netinkama administracinė veikla ES institucijose. E, pagrindų direktyva, atrodo, yra svarbiausias teisėkuros aktas valstybėse narėse Ypač at... aplinkos e, e, atliekų tvarkymo e, srityje. Pavyzdžiui, Ispanijos pajūriui yra skiriamas ypatingas didelis dėmesys šioje srityje ir šią temą yra gauta labai daug peticijų. Dėkoju. Much, uh, Ačiū ponui Čičesteriui už tikrai labai įdomus pranešimo pristatymą, o dabar su nekantrumu laukiame taip pat ir komisijos naro Šefčiovičiaus pasisakymo. Ačiū ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausiai padėkoti ponui Čičesteriui už jo nuveiktą darbą rengiant šį pranešimo projektą. Taip pat ačiū ir poniai Maconi ir visam peticijų komitetui, kurio svarbus darbas atspindimas šiame pranešime. Iš tiesų, su tuo susiję labai jautrus klausimai, kurie rūpi ES piliečiams, tai yra jų pagrindinės teisės, taip pat um, aplinkosauginiai um, aspektai. Ir čia yra puikus būdas apsikeisti informaciją ir įvairiais požiūriais į tuos dalykus. Mes be abejo siekiame, kad būtų sklandžiai taikomas 227 e, sutarties straipsnis, numatantis, kad bet kuri valstybė narė, bet, bet kuri jos įmonė, pilietis gali pateikti komitetą, e, peticiją Europos e, parlamento peticijų komitetui. Taigi mes tikrai vertiname svarbu jūsų darbą. Tai ypač um, svarbu pabrėžti, kuomet turime racionaliai tvarkyti savo išteklius e, ir stengtis juos kiek manoma geriau išnaudoti. Europos parlamentas ir taip pat komisija bendromis išgalėmis remia piliečius teikiančius peticijas, nes piliečiai iš tikrųjų yra bet kurios mūsų e, darbinės veiklos dėmesio centre. Džiugu, kad šios plenarnės sesijos metu įtrauktas šis klausimas į darbo tvarkę, kadangi peticijų komitetas iš tiesų puikiai e, sujungia ES piliečius, komisiją ir taip pat Europos parlamentą. Ir čia nagrinėjamas labai svarbus ES teisės aktų tinkamo taikymo klausimas įvairiose kontekstuose. Tikimės, kad per ateinančias kelias savaitės galėsime išplatinti savo atitinkamą pareiškimą dėl peticijų mm, komiteto veiklos ir dėl savo tolimesnio požiūrio į tai. Ir kaip ir ponas Čičesteris jau minėjo pranešime yra paminėtas faktas, kad beveik tūkstantis tinkamų priimtinų peticijų buvo užregistruota 2011 metais. Čia yra analizuojamas tas faktas, ar ES teisės aktai tinkamai taikomi, ar egzistuoja toje srityje ES teisės aktų kokiu nors. Ir komisija be abejo dės visas pastangas, kad e, kartu su jūsų komitetu, pavyzdžiui, per klausimus įvairius išspręstų piliečiams rūpimus klausimus. Iš tiesų, nereikia, nereikėtų išleisti iš akių peticijų svarbos klausimo. E, taip pat e, reiktų akcentuoti ir 2011 metais pradėtą taikyti piliečių iniciatyvą kaip naują priemonę, kurią pasiūlė parlamentas. Tai iš tiesų tik dar viena priemonė padedanti ES piliečiams tinkamai gyvendinti savo teisės. Taip pat dar norėčiau patikinti Jūs, kad uh, ES piliečiai tikrai visuomet gali pasinaudoti šią savo teisę teikti peticiją ir komisija taip pat jau dabar su nekantrumu laukia tolesnio bendradarbiavimo su Europos parlamento peticijų komitetu. Dėkoju komisarė. Dabar suteiksiu žodį kolegai Preda. Nu- Dėkoju pirmininkė, kaip žinote, peticijų komitetas Ne kiekvieną dieną pasisako plenarinėme posėdėje. Mes labai e, atsakingą darbą dirbame ir tas darbas labai svarbus. Mes e, gauname iš piliečių įvairius skundus, nepasitenkinimą pareiškimą ir todėl mes giname ES piliečių teises. Dėl to e, peticijų komitetas labai svarbius klausimus kiekvienais metais rengia ir dėl to mes labai glaudų uh, dialogą palaikome su komisija, valstybėmis narėmis ir kitomis organizacijomis, sakykime, kaip ES e, ombudsmenais. Deja, pusė peticijų būna nepriimtinos, kadangi tai yra, tai yra temos išeinančios už ES kompetencijos rėmų. Dėl to manau, kad ateityje reikėtų gerinti informaciją, kuri teikiama žmonėms apie Europos Sąjungą ir apie Europos parlamentą. Beje, manau, kad, reikėtų, Europo, kad peticijų komitetą reikėtų įtraukti į klausimus e, dėl įvairių piliečių iniciatyvų, kurias minėjo komisaras. Tai galėtų sustiprinti piliečių parengimą, piliečių informacijos kampaniją. E, be to, ponas Čičesteris minėjo ir tokį dalyką, kad praeitais metais Italija, Ispanija, Vokietija tarp, tarp peticijų pateiktų skaičiaus eina toliau Lenkija ir Italija. Lenkija ir Rumunija, atsiprašau. Pas, pagrindinės temos yra aplinkos sauga, vidaus rinka, pagrindinės, žmogaus, pagrindinės teisės ir tikrai neatsitiktinis uh, dalykas, jeigu peticijose dažnai keliamas ES klausimas. Aš norėčiau palaik... pasakyti, kad reikia palaikyti kon, e, peticijų komitetą, nes tai yra instrumentas, kuriuo kalba visuomenė ir komisija. Ponas Baštinaru. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Čičisteriui pranešėjui už puikų pranešimą. Taip pat norėčiau jam padėkoti už puikų bendradarbiavimą mūsų e, darbuose komitete bei diskusijose. Kaip ir praeitais metais gavome labai nemažai peticijų susijusių su ES teisės aktų pažeidimu bei aplinkosauga valstybių narių norėčiau paprašyti, kad tiems klausimams skirtų ypatingą dėmesį. Piliečių kasdieninio gyvenimo kokybė, taip pat e, paveldo išsaugojimas e, yra tokie dalykai, kuriems kyla pavojus. E, norėčiau prisijungti prie pono Patočniko, kuris siūlo e, išleisti direktyvą dėl aplinkos, dėl poveikio aplinkosaugai. E, Taip pat e, norėčiau paprašyti, kad darant atitinkamus pakeitimus, tie pakeitimai būtų skaidrus ir aiškus ir kad tie pakeitimai būtų tokie, e, kurie pagerins dabartinę direktyvą. Mūsų komitetas yra tam tikras forumas, kuriame piliečiai pareiškia nepasitenkinimą, jeigu pažeidžiamos yra teisės. E, socialdemokratų idėjos irgi eina panašia linkme ir aš norėčiau čia visų valstybių narių bei komisijos paprašyti laikytis visų piliečių ES nepriklausomai nuo e, jų e, pilietybės, seksualinės orientacijos ir kitų dalykų judėjimo laisvės. Dėkoju, sako pirmininkas, paprašyčiau visų laikytis kalbėjimo reglamento. Pone Harkin. Aš manau, kad peticijų komitetas yra labai svarbus komitetas parlamente, tačiau nėra pakankamai tinkamų sąsajų tarp šio komiteto ES institucijų Pranešime yra sakoma, kad 2009 metais buvo apie 20 tūkstančių peticijų buvo pateikta, o, pas, o 323 iš jų buvo nukreiptos tiesiai komisijos adresu. Todėl reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų tinkamiau įgyveninti ES teisės aktus valstybėse narėse. Tai kitas rytis yra aplinka. Su jos apsauga susiję yra 20 procentų pateikiamų peticijų ir taip pat poveikio aplinkai vertinimas yra kita labai svarbi tema. Tai dėl to, kadangi valstybėse narėse netinkamai įgyvendami ES teisės aktai. Mano valstybėje Doni Gol apskrityje taip pat yra pakankamai daug problemų šioje srityje. Bet to daug yra minima problemų susijusių su asmenų su uh, e, negale apsunkinta judėjimą, kadangi tokie žmonės keliauti gali tik tai turėdami, turėdami pagalbą. Uh, o kai kurios valstybės tokios pagalbos keliaujantiems asmenims su negale tiesiog neteikė. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes turime garbingai elgtis su piliečiais, nereikėtų mums dalinti nepateisintų pažadų ir apskritai jie neturėtų kreiptis į peticijų komitetą, kad būtų uh, neduoda atsakymo. Labai ačiū, norėčiau prisijungti prie visų padėkų, kurios buvo išsakytos panašiai šesterių, nenorėčiau kartoti to, ką sakė kiti kolegos. O apibendrindama norėčiau pasakyti, kad mes turime daug labiau išnaudoti šią tokią artimą piliečiam, šitokią artimą piliečiams komitetą, kad geriau pažintumėm Europos Sąjungą. E, jau buvo pabrėžta, kad tai yra labai svarbus dalykas ir dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Žinau, kad ponas Šičesteris taip pat pastebėjo. E, XVIII straipsnė yra nurodyta, kad e, bendradarbiavimu su Ispanija mes esame patenkinti, tačiau e, gana keistas toks teiginys, žinant, kas vyksta Ispanijoje ir labai keista, e, žinant Ispanijos parlamentarų nuotaikas. Žinau, kad rytoj galėsite paremti mūsų mm, pakeitimų pasiūlymus numeris 5 ir 6, kadangi juose mes nurodome, kad pakrančių apsauga e, yra tokia, kurią tikrai neapsaugome nei gamtos, nei, nei aplinkos. Nei, numato, nei, nei nenumatome kažkokių tai geresnių e, sąlygų apsaugos e, ar apsaugos savininkams, tik įmonėms. labai daug pažeidinėjami, pažeidinėjami šios ryties, pažeidinėjami šios ryties teisės aktai. Ir manau, kad visi man pritars, jog piliečiams tai yra tikrai labai neigiamas dalykas. Šiame pranešime labai daug gerų dalykų yra, tačiau norėčiau susitelkti ties šiais, nes tikiuosi, kad mes, dėl, kad mes rytoj galėtum tikrai uh, visi pasiūsti Ispanijai žinę, nurodydami, kad mūsų darbo grupė šių darbų negalėjo užbaigti e, ir mes norime būtinai rytoj tą žinę Ispanijai pasiūsti. Ir norėčiau pasakyti, kad tai yra not in my name, ne mano vardu. Uh, tikiuosi, kad jūs visi man pritarsite, kad Ispanija iš tiesų tą žinią reikia nusiųsti, kad Ispanija galų galę suprastų, jog ir 9 metų ataskaita turi tam tikrą vaidmenį, kurį turi atlikti. Ačiū. Žodis ponui Černecki. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Komisijai. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai. Dabar labai daug kas pasisakė ir čekai, ir slovakai, ir vengrai, aš pats lenkas esu. O grįžtant prie pagrindinės temos, norėčiau pabrėžti, kad peticijų komitetas yra labai svarbus komitetas. Tai yra paskutinė instancija, į kurią gali kreiptis visi nusivylusieji mokesčių mokėtojai, visi valstybių narių piliečiai. Labai dažnai šie piliečiai e, įsivaizduoja, kad Europos parlamentas yra būtent e, peticijų komitetas, nes būtent į e, peticijų komitetą e, tie vadinamieji duonos valgytojai gali kreiptis, jeigu kyla kažkokiu tai problemu. Labai, da, labai įdomiai e, komisi, komitete iš, kalbama apie žmonių problemas. Tai yra megapolitinės, ultrapolitinės problemos. Sakykime, praeitos kadencijos metu šiame komitete buvo kalbama apie Baltijos jūros dugnu einantį dujotiekį. Deja, Europos parlamentas priėmė tokią nuomonę, kuri nederėjo su komisijos bei ES e, valstybių skeptiškomis nuomonėmis. Norėčiau pasakyti, kai ką, kas nebūtinai visiems patiks. Norėčiau priminti Ispanijai. E, radio, e, Kopė radio, e, Katalonijos radio bylas, kada buvo atsisakyta transliavimo, o komitetas peticijų komitetas kartu su Katalonijos prezidentu pradėjo mūšį ir tą mūšį laimėjo. Taigi, kaip matome, komitetas yra labai efektingas, efektyvus ir naudingas, kuris laimi mūšius. Norėčiau priminti, kad e, Lenkai buvo kreipęsi į peticijų komitetą dėl į Lenkiją įvežamų e, naudotų automobilių ir dėl muitų mokesčių taikymo. Taigi, kaip matote, tas komitetas e, yra toks komitetas, kuris stiprina ES autoritetą ir tikrai yra labai naudingas. Pirmininkas, dabar žodis ponui Slafrankos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Čičesteris parengė tikrai puikų pranešimą ir aš pateiksiu dar keletą pastabų savo ruoštų. Peticijų komiteto veikla yra be galo svarbi siekiant užtikrinti ES piliečių teisių apsaugą. Labai teigiamai reikėtų įvertinti tai, kad peticijų skaičius 2011 metais padidėjo. Peticijų komitetas nagrinėja tikrai labai vairias sferas. E, laisvas judėjimas, e, vidaus rinka, aplinkosauginiai aspektai. Tai yra tos temos, e, kurios yra peticijų komiteto veiklos dėmesio centre. Ypatingai peticijos susijusios su ekonomika ir finansais um, yra teikiamos vis labiau, kadangi susidurame su skolų krize Na, o pats peticijų pateikiamų skaičius atspindi ES piliečių susirūpinimą ir nerimą. Todėl svarbu, kad peticijų komiteto procedūros būtų tobulinamos, gerinamos, kad viskas vyktų kiek įmanoma sklandžiau ir kad ES piliečiai žinotų kiek įmanoma daugiau apie peticijų komitetą. Ačiū. Toliau dvi minutės ponui Jar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat ir pranešėjui, gerbiamam ponui Čičesteriui, už tikrai puikų pranešimą. Jis e, teigiamai įvertino peticijų komiteto nuveiktus darbus ir taip pat akcentuoja ir tobulintinas sritis. Džiugu, kad peticijų komitetas ir toliau sėkmingai tęsia savo darbą, svarbų darbą nes į jį gali kreiptis tiesiogiai ES piliečiai, jeigu mano, kad su jais yra elgiamasi neteisingai. Peržvelgus pranešimą, matyti, kad e, mums rūpi tikrai daugybė temų įvairių sričių ir mes, parlamento nariai, esame pakankamai ryštingi, pakankamai drąsūs e, kelti ir labai keblius klausimus ir juos nagrinėti. Peticijų komitetas iš tiesų mm, suveda į vieną vietą ES piliečius ir ES institucijas. Ir būtent pirmiausia į peticijų komitetą kreipiasi tiesiog į piliečių Europos parlamente. Tai yra vyktas vienas e, langelis, e, į kurį pirmiausia reikia kreiptis. Tai yra be abejo labai puikia sistema. Kyla klausimas dėl to, ką dar galima būtų patobulinti. Mano akimi žiūrint, tai būtų Pirmiausia, nagrinėjimo laiko sutrumpinimas. Tai be abejo susijęs su vidaus procedūromis mūsų komitete, bet be abejo tai taip pat susiję ir su tuo laiku, kuris praeina iki kol gauname komisijos reakciją ar atsakymą. Aišku, komisija savo ruoštų turi neretai laukti dar ir valstybių narių um, sureagavimo. E, kitas dalykas, kurį reikėtų tobulinti, tai yra e, bendradarbiavimas su kitais atsakingais ar susijusiais komitetais. Nes turiu pasakyti, kad um, jeigu mes tam tikrus dokumentus toliau pateikėme nagrinėti galbūt ir kitiems komitetams, norime tik tai padėti piliečiams, o ne sutrukdyti juos. Ačiū, pirmininkė, sveikinu poną Čičesterį su puikiu pranešimu. Labai svarbu pasakyti, kad mūsų komitetas yra reikšmingas siekiant užtikrinti sąsajas tarp piliečių ir ES institucijų ir e, pas, paraginti, kad būtų elgiamasi tinkamai piliečių atžvilgių. 2001 met, nuo 2001 metų nei viena Ispanijos piliečių peticija nebuvo patenkinta iki galo kad, o jos buvo pateikiamos dėl to, kad buvo neteisingai administruojama, net nelaiku priimami prašymai ir taip toliau. Taigi labai svarbu atkreipti dėmesį į Ispanijos nekilnojimo turto teisę reglamentuojančius įstatymus ir kita vertus reikia e, atkreipti dėmesį į tinkamą kompensavimą už nesugražintą turtą. Aš manau, kad kokybė yra vienas iš svarbiausių mūsų veiklos įvertinimo kriterijų. E, Romų padėtis, laisvas asmenų judėjimas ES ir kitos temos buvo nagrinėjamos nuolat. 2004 m. 38 direktyva neleidžia diskriminuoti nei vieno asmens nepriklausomai nuo jo E, etnės kilmės. Vočikovskiai. E, Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti poną Čičesterį. Jis tikrai puikų pranešimą parengė ir pabrėžė, kad komiteto Komisijų, peticijų komiteto darbas yra labai svarbus, tačiau jisai lieka kitų komitetų darbo šešėlyje, o kiti parlamentai e, dirba panašų darbą, tačiau ne tą patį. E, peticijų komitetas gali išaiškinti, kaip veikia ES teisė E, konkrečių žmonių atžvilgių, tai yra labai svarbu. Labai svarbu galėti patikrinti, kaip mūsų kūriamas įstatymas veikia. Savaime suprantama, komitetas negali patenkinti visų žmonių lūkesčių, Darbas, kurį atlieka komitetas, gana kuklus atsižvelgiant į jo galimybės. Kai kurios peticijos galbūt galėtų pakliūti į kitus, į kitus e, komitetus. Na, pranešimas yra labai geras, nors galbūt kai kurios informacijos jame ir trūksta. Trūksta, sakykime, informacijos apie tai, kokia kokią naudą davė peticijos, ką galima buvo pakeisti, e, kaip, e, ką e, piliečiai konkretaus gavo iš kokios nors konkrečios ar konkrečių peticijų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad, būt, gal, kad galbūt galima buvo pa, pa, išsamiau papasakoti apie tai, koks likimas laukia tų peticijų, kurios nebuvo priimtinos. Savai mes suprantama, visų peticijų apžvelgti negalima, Tačiau piliečiai, kurie mato peticijas, ypatingai kurie mato, kad kai kurios peticijos parlamente nenagrinėjimos, e, vis tiek kažkokį atsakymą turi gauti. Pavyzdžiui, tos peticijos gali būti perduodamos kažkokios tai valstybės institucijoms, pabrėžiant, kad tos peticijos yra labai svarbios ir naudingos. Aš dar e, norėčiau, kad komisija ateityje e, pasirūpintų tokio, tokiais, tokiamis temomis kaip e, vieningas PVM mokestis. Pavyzdžiui, Lenkijoje labai daug e, nacionalinė valdžia apskundžiama būtent dėl to. E, dažnai atsitinka taip, kad e, valdžios institucijos įstatymą traktuoja nebūtinai kaip reikėtų traktuoti. Labai ačiū, ponė Masonė. Dėkoju, į detalės nesileisiu, e, ne norėčiau minėti ir kritikos elementų. Pasisakau dėl to, kad visų pirma norėčiau padėkoti ponui Čičester bei visiems kolegoms. Norėčiau pasakyti, kad e, per tuos veiklos metus iš tiesų e, balansas daugiau teigiamas, buvo labai nemažai pateikta peticijų e, ir santykis tarp priimtinų bei nepriimtinų peticijų pagerėjo, taip kad tai rodo, kad pagerėjo peticijų komiteto darbas. Peticijų komitetas veikia efektyviau, Ir e, matome, kad piliečiai e, gali jau lengviau imtis kažkokios tai iniciatyvos ir tai yra be galo svarbu. Matome, kad yra daugiau e, pranešimų savo iniciatyvą, čia pateiktų pranešimų. Iš viso to matome, kad į piliečių reiškiamus skundus atsižvelgiama su visų tam deramu rimtumu. Peticijų komitetas gali vaidinti asocijuoto komiteto vaidmenį e, piliečių iniciatyvoms. Komisija tą jau minėjo. Beje, norėčiau padėkoti komisijai už bendradarbiavimą. Toks pripažinimas mums leidžia ir patiems savo indėlį padaryti svaresnį, o komiteto darbą e, dar svarbesnį. 2011 metais peticijų komitetas suvaidino labai svarbu vaidmenį. Pirmininkas, ačiū, kad laikėtės kalbėjimui skirto laiko. Pone Geringer, ačiū pirmininkė. Peticijų komitetas vaidina labai svarbu vaidmenį ES teisės E, gynime peticijos leidžia sutelkti parlamento dėmesį į tuos atvejus, jeigu nesilaikoma kažkokiu tai įstatymu arba negerbiamo žmogaus teisės. Europos Sąjungos teisingumo teismas viename iš sprendimų paminėjo, kad pagrindinių žmogaus teisių laikytis būtina. Tai yra labai svarbi iniciatyva ir labai svarbu e, peticijų atveju sukurti vieno langelio sistemą. turi būti ir toliau atliekamas, atliekamas stebėsena, ypatingai kalbant apie aplinkosaugą ir apie žmogaus pagrindinės teises, nes būtent ta tema, tomis temomis peticijų gaunama daugiausia. Labai ačiū, ponas Kelis. Aš norėčiau pagirti Čečesterį parengus labai geros kokybės pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, kurie padėjo renkti šitą e, pranešimą. 2011 metais buvo pateikta pakankamai daug peticijų, kurios buvo priimtinos ir joms išnagrinėti prireikė labai daug laiko. Mano šalies piliečiai, mano apygartos piliečiai pateikė peticijas dėl puikiai žinomos direktyvos netinkamo įgyveninimo. Dėl uh, uh, savartynų direktyvos nuostatų įgyvendinimo ir per šešerius metus po to, kai peticijos buvo pateiktos, niekas nepasikeitė. Dabar 37 procentais padidėjo susirgymų e, vėžių atvejai, lyginant šį regioną su visu mūsų šalies vidurkiu. Taigi užterštos teritorijos ilgą laiką buvo e, nevalomos. Pateikus peticijų komitetą situacija pasikeitė ir tai rodo, kokią įtaiką gali turėti piliečiai keičiant situaciją. Ačiū toliau, ponas Tabaidai. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiamas komisijos nariai Šefčiovičiau, mėly kolegos, peticijų komitetas yra lyg Europos parlamento ir Europos Sąjungos sąžinė. Tai yra taip pat lyg apsauginis e, skydas, ginantis ES piliečių pagrindinės teisės. Dėl to sutinku su pono pranešėjo Čičesterio mintimi dėl to, kad peticijų komitetas dirba tikrai labai kilnaus tikslo labui. Ir labai džiugu tai, kad peticijų komitetas glaudžiai bendradarbiauja su Europos komisija. Tai tampa juo svarbiau, kuo labiau yra pažeidžiamos pagrindinės teisės. Labai liūdina tas faktas, kad um, per pastarosius kelis mėnesius daugiau peticijų sulaukta iš būtent Vengrijos, kadangi Vengrijos vyriausybė atgalinę datą numatė pakeitimus pensijų sistemoje um, darbuotojams um, dirbusiems teisėsaugos institucijose. Tiesiog tos pensijos buvo nubrauktos, taigi tikiuosi, kad situacija dabar pasikeis. Ačiū. Toliau ponas Valonsa, pusantros minutės. Dėkuoju. Ponios ir ponai, praeitais metais mūsų darbas peticijų komitete susitelkė ties dviem dalykais - aplinkosauga ir pagrindinės teisės bei laisvės. Tais metais, kaip ir anksčiau, peticijų skaičius išaugo iki 1416. Tačiau labai daug iš tų peticijų buvo nepriimtinos, tad reikėtų geriau informuoti piliečius e, apie mūsų komiteto e, teis, teisinį pagrindą. Parlamento sprendimas įtraukti komisiją į piliečių iniciatyvas yra teisingas sprendimas. Komitetas turi E, komisija turi e, užsiimti tais klausimais, kuriuos sprendžia peticijų komitetas, nes komisija turi daugiau patirties darbę su piliečiais. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra tie sprendimai, kuriais yra siekiama pagerinti kontaktavimo techniką su piliečiais. Ypatingai reikia pagerinti informaciją, e, informaciją tinklalapį, reikia kurti vieningo langelio sistemą piliečiams, to, tokiu būdu jiems tenkanti užduotis palengvės. Pone Gons. Ačiū, pirmininkė, aš noriu padėkoti už puikų pranešimą. Augantis peticijų skaičius parodo, kaip svarbu yra gerbti mūsų vertybės ir kiek problemų vis dėlto šioje srityje iškyla. Piliečiai tikrai žino, kokios yra jų teisės ir nori, kad jos būtų ginamos, o parlamentas ir komisija yra tos institucijos, į kurias piliečiai pirmiausia kreipiasi dėl savo problemų. Peticijų skaičius taip pat leidžia numanyti, kiek daug kontrolės yra valstybėse narėse vis dar. Dėl pagrindinių laisvių, pavyzdžiui, sulaukta nebe 26, kaip anksčiau 31 peticijos. Reikia, vadinasi, atkreipti dėmesį į, į tą padėtį ir taip pat stengtis ieškoti sprendimų susidariusiams problemams. Kalbėtoja nutraukiama. Dabar pusantros minutės ponui Bulio. Merci, monsieur le président. La comi... Dėkoju, pirmininkė, peticijų komitetas automatiškai E, siejama su piliečių išklausimais. Man tai 2011 metai yra labai svarbus. Piliečiai kreipiasi į komitetą, jeigu yra negerbiamos jų teisės, tačiau jie kreipiasi ir tada, kada siūlo pagerinti kažkokiais tai būdais ES teisės aktus. Komitetas dažnai, dažniau galėtų e, būti laikomas piliečių e, pašnekovo ES komitete. Labai dažnai į mus kreipiasi piliečiai, kurie susiduria su teisiniais labirintais. E, jeigu mes, sprendimai turi būti e, europiniai, tačiau mes kartais būname bejėgiai, nes nebūtinai e, europiniai ir nacionaliniai sprendimai dera. Sakykime, tarptautinės skirybos. Tai yra ir nacionalinis, ir tarptautinis dalykas. Sakykime, Vokietijoje labai dažnai problemų gali kilti. E, mes parlamente ir toliau liekame bejėgiai, nors vaikai, vaikui suteikiama vienos ir kitos, pavyzdžiui, dviejų šalių pilietybės. Ypatingai iš Vokietijos tuo klausimu daug peticijų mus pasiekia ir Prancūzijoje, e, jeigu vyksta panašios skirybos, tos tarptautinės skirybos vis tiek laimi viršesnė būna nacionalinė teisė. Mums reikia daugiau priemonių. Deja, kalbėtojas nutraukiamas. Pirmininkas prašo visų laikytis kalbėjimo reglamento, neviršyti kalbėjimo laiko. Ir dabar poniai Basesku 1 minutė 30. Aš kaip peticijų komiteto narė prieėjau tokios išvados, kad peticijų pateikimas kartais gali būti geriausias kelias paprastų piliečių problemams spręsti. 2011 metais dauguma pateiktų peticijų buvo susijusios su pagrindinėmis teisėmis. Tačiau yra vienas dalykas, kuriam nepritariu ir manau, kad ateityje tas dalykas pasikeis. Labai daug peticijų yra susijęs su politinėmis temomis, e, tai yra nacionalinės, o ne bendrijos teisės sritis ir iš pat pradžių tokios peticijos turėtų būti nepriimtinos. Spaudos laisvė, E, Rošė Montana e, šachtos ar valkataujantys šunys ar e, skalūninės dujos. Štai tokios, tokie peticijų pavyzdžiai. Tačiau reikėtų tas peticijas nagrinėti giliau. Lygiai taip pat bandoma buvo politizuoti peticijų komiteto vizitą į, Rumunijas, į Rumuniją e, bei kitas valstybės narės. Mes turime tą komitetą naudoti vien tik piliečių naudai ir labai, o, labai, o ne kažkokiu tai partijų, frakcijų ar politinių jėgų labui. Pil, e, pirmininkas Dėkoju, kadangi niekas neprašo žodžio e, kelcijai procedūros rėmose, tad žodis ponui komisarui Šepčiovičiui. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Čičesteriu visam peticijų komitetui už tikrai puikią jo veiklą, puikius darbo rezultatus ir džiugu, kad mūsų bendradarbiavimas vis labiau yra gilinamas, kad mes galime visai iškiau išreikšti savo poziciją tuo atžvilgiu. Na ir manau, kad tikrai visą tai atsispindės kuo puikiausiai ir pranešime dėl ES teisės taikymo, ką aš minėjau savo įvadinėme pasisakyme. Kai kas minėjote, kad e, sulaukiama peticijų dėl ES e, teisės aktų taikymo ir, ir tai yra visiškai teisinga mintis. Mes norime tiesiog akcentuoti tai, kad e, dirbame labai smarkiai tam, kad portalas atitinkamas interneto svetainė būtų patobulinta, kad būtų aiškus vaizdas apie tai, kas vyksta su peticija, kaip ji yra toliau nagrinėjama, koks yra atsakymas. Manau, tai yra puikiai iniciatyva ir tikrai puikus būdas toliau tęsti mūsų bendradarbiavimą. Kadangi laikas mus spaudžia, sureaguosiu tik į porą dalykų, kurie nuskambėjo diskusijos metu. Tai pirmiausiai dėl su aplinkosauga susijusių peticijų. Ponas Buštinaru kalbėjo apie poveikio aplinkai vertinimo direktyvos peržiūra. Iš tiesų, pasiūlymas buvo patvirtintas spalio 26 dieną. Ir šiuo nauju pasiūlymu mes siekiame tiesiog supaprastinti, sutrumpinti procedūrą, numatyti aiškesnius terminus ir taip pat ataskaitų kokybę gerinti, taip pat numatyti privalomus poveikio vertinimus. Ir aš manau, kad tai tikrai pavers procedūrą skaidresnė ir patikins ES piliečius, kad e, mes tikrai dedame visas pastangas aplinkos padėties gerinimui. Toliau e, ponas Kešmen ir kiti kolegos e, minėjo Ispanijos pavyzdį, Iš tikrųjų, nekarta jau ir komisija yra atkreipusi dėmesį į tai, kad labai daug skundų sulaukiama iš Ispanijos piliečių, taip pat ir iš kitų ES valstybių narių piliečių dėl šios problemos. Mes tikrai nepaleisime iš akių tų keblumų kilusių ir be abejo palaikome ryšį ir su Ispanijos valdžios institucijomis dėl to, kaip toliau bus taikomas e, pakrančių e, apsaugo, apsaugos įstatymas ir dėl to, ar tinkamai laikomasi tam kontekste ES teisės aktų. Ačiū komisijos nariui ir dabar baigiamosios pastabos, ponė Čičesteri. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū gerbiamam komisijos nariui. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems garbėms Europos parlamento nariams už jų e, komentarus. Ir tiesiog norėčiau padėkoti visiems kolegoms už bendradarbiavimą ir už puikią komiteto darbo, už puikų komiteto darbo įvertinimą, o mm, Taip pat kolegos minėjo, kad komisijos vaidmuo yra labai svarbus, galvojant apie keitimas informaciją Ir matome komisijos pastangas dedamas į tai, ačiū Jums už tai. Na ir tikrai man įspūdį padarė tai, kiek parlamento narių norėjo šioje diskusijoje pasisakyti. Tai parodo, kaip vertinamas yra peticijų komiteto darbas. Tai yra tikrai labai svarbi mm, institucija taškas ES piliečiams, kurie nori kreiptis į mus dėl savo problemų. Sureaguosiu į ponios Auken komentarą, kuri gal kiek ir kritikavo peticijų komiteto veiklą dėl Ispanijos valdžios institucijų. Tikiuosi lygiai to paties mandagumo iš Ispanijos valdžios institucijų, kaip ir tikiuosi mandagumo iš, pavyzdžiui, institucijų Gibraltare. Bet vis dėlto